Dear colleagues, could you please take seat? We open this meeting. Welcome. Mėly kolegos, pradėsime mūsų posėdį iš karto nuo 10 darbo tvarkės punkto, pasveikinusi su Džonu Berigonu, E, DG Fizma generalinį direktorių, o taip pat ir poną Bernardiną. Sveiki atvykę, kai kurie iš jūsų jau dalyvaujate antrą mūsų posėdžiavimo dieną. Kaip parlamento nariai žino, mes kalbėsimės dėl labai svarbaus klausimo. Tai yra deleguotasis reglamentas dėl prips ir pagrindinių dokumentų, o taip pat jau buvo e, narių išplatintas e, pareiškimas šiuo klausimu. Su komisija vyksta pakankamai intensyvus dialogas dėl PRIPS. Parlamentas PRIPS ir pagrindinės informacijos dokumentą laiko svarbiausių įrankių siekiant apsaugoti vartotojus. Aš tikrai nepriminėsiu tų visų laiškų, kurių, su kuriais mes susirašinėme su komisija. Pavyzdžiui, kovo pirmąją identifikavome problemas, tuomet gavome atsakymą, dialogas tęsiasi toliau ir mes prieš deleguoto akto patvirtinimą dar išsiuntėme laišką, kuriame išdėstėme savo susirūpinimą. Dėja, šis patvirtintas deleguotasis aktas parlamento manimo e, neatsižvelgia į mūsų išreikštas abejonės, dėl to vasaros metu keletas frakcijų e, pasiūlė E, pateikti prieštaravimą ir mes paprašysime kolegas paaiškinti išsameu šį parlamento žingsnį, kuris yra pakankamai svarbus, nes parlamentas prieštaravo patvirtintam deleguotajam aktui. Suprantu, kad parlamentas nori pasinaudoti tokią prerogatyvą dėl įvairių priežasčių, tai yra procedūrinis žingsnis. Ir žinoma, gaila, kad e, į parlamento pastabas nebuvo pakankamai atsižvelgta. Mes nurodėme konkrečias e, sritis, e, kurios mūsų netenkina. Norėjome, kad įvairūs produktai būtų traktuojami vienodai. Taip pat turėjome abejojimų dėl metodo apskaičiavimo. Taigi norime, kad prieš balsavimą suintensyvėtų mūsų dialogas, kad mes įsiklausytume, vieni į kitus ir žiūrėsime, kągi pasakys komisija. Taigi žodis pirmiausia per valanš berės, paskiau komisija galės atsakyti. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ir komisijai, kurie atvyko į šį dialogo etapą. Kai parlamentas rengia protestą, tai akivaizdu, kad tai yra svarbus, svarus žingsnis ir manau, kad visi pasvėrėme savo e, veiksmų e, svarbą. Taigi išties e, prips teisės aktas numato, kad finansų rinkų tam tikri dalyviai turi publikuoti Key Information Document taip vadinamą pagrindinės informacijos dokumentą, kuriame informuots e, klientus apie produkto pobūdį. Tai nėra komercinis dokumentas, tai e, mažmeninės e, rinkos investuotojai e, priemonė leidžianti palyginti produktus. Tai, tai yra tekstas, kuris e, patenka į vidaus rinkos logiką ir vartotojų apsaugos reikalavimus. Noriu priminti, kad tekstas parlamente buvo patvirtintas didelę daugumą, 337 už, 26 prieš ir tik keletas susilaikė. Tai štai matome, kaip šis teisės aktas mums yra svarbus vis dėlto mes išreiškime keletą abejonių po to, kai buvo paskelbta taip vadinama antroji priemonė RTS. Taigi pirma, mū, pirmas mūsų susirūpinimas tai yra institucinio pobūdžio. Parlamentas nemažai kovojo, kad jisai tame antrame lygyje irgi turėtų teisų ir kad tos teisės nebūtų vien tik formalios. Aš jau dirbantį ne vieną kadenciją puikiai suprantu, koks yra svarbus parlamento įsikišimas ir į antrąjį lygį. Tai yra tarsi demokratijos garantija. Ir e, reikia pripažinti, kad e, tarp komisija, komisija ir parlamentas įsivėlė į tam tikras slėpynės, buvo užduodami pakankamai tiesmokiški klausimai iš parlamento pusės, o komisija nesiteikė atsakyti į parlamento klausimus, o tiesiog iškart paskelbė RTS. Taigi, kai žvelgiame į tą RTS, tai yra antro lygio priemonės, tai e, yra kai kurių abejonių. Ir jas mes išdėstėme rezoliucijos projekte tos abejonės susijusios su e, draudimo sektoriumi arba su tuo, kaip yra apskaičiuojamos, e, apskaičiuojamos e, buvęs pelnas. E, yra ir kitų dalykų, kurie neišdėstyti rezoliucijoje, bet e, kuriuos aš nujaučiu ir kuriuos kolegos e, turbūt norėtų įtraukti į tekstą. Todėl svarbu, kad komisija ir ypač ponas Bernardino mums paaiškintų, kas teisiškai atsitiktų, jeigu teisės aktas įsigaliotų e, tuo pačiu metu kaip ir RTS. Nes kai kas būkštoja, jog atsiras e, per daug sumaišties kaip iš tiesų viskas e, vyks. Jūsų atsakymai turėtų mums e, suteikti daugiau aiškumo. Dėkoju. EPP atstovas ponas Balts. Ačiū pirmininkė, noriu atsiprašyti savo Pitikainen vardu. Kolega negalėjo dalyvauti šio ryto diskusijoje. Taigi aš pavaduosiu kolegą. Taigi PRIPS reglamento tikslas e, daugiau skaidrumo tarp įvairių finansinių produktų. E, informacija turėtų būti suprantama įvairiems, e, įvairioms investuotojų kategorijoms, kurie galėtų nepriklausomai palyginti perkamus produktus. Informacija turi būti suprantama, prieinama net ir e, nepatyrusiems mažmeniniams investuotojams. Taigi reikia pusiausviros tarp įvairių produktų grupių. Mūsų šešėlinio pranešėjo manimo reglamento tikslas dėja ne tiesiog nėra atspindėtas techniniuose standartuose, ypač kai kalbame apie um, biometrinius ir e, kredito rizikas, o taip pat e, sandorio kaštų apskaičiavimo metodus. Todėl mes norime paprašyti komisijos ir jo atstovo pakomentuoti, kaip jie mm, tvirtino tas RTS ir kokia už to slypi pagrindinė mintis. Kai kalbam apie tos techninius standartus, tai mūsų frakcijai šiek tiek nėra primtinas reglamento įgyvendinimo terminas. toks e, svarbus vartotojų apsaugos teisės akto atidėjimas iš tiesų e, neprisidėtų prie e, rinkos stabilizavimo. Taigi bendrai paėmus, ponia Pitikainen iš tiesų pasisako už reglamento turinį, o Aš, žinoma, savo ruoštų irgi norėčiau pritarti reglamento esmiai. Dėkuoju, turiu ponas Kamal. Jau daug metų mes analizuojame įvairiausius teisės aktus, analizuojame už ir prieš, paskiau priimame sprendimą. Ir e, labai dažnai e, sprendimas priimamas remintis e, analizę tų problemų, kurias mus neramina. Šiuogi atveju, aš manau, dėl RTS abejonių pareiškė ir pačios pramonės atstovai. Ir tie, a, tos abejonės ir susirūpinimas tikrai yra pagristas. Jie nesako, kad jiems nepriimtina pati idėja, kad nereikia tokio teisės akto, bet jie sako, kad a, dabartinis teisės akto projekto variantas tikrai nėra geras. Aš labai daug nekalbėsiu, bet norėjau tą pasakyti. Aišku, esu dėkingas komisijai, bet noriu iš karto paklausti, jeigu mes atmesime RTS, kas nutiks toliau? Kiek komisija komisijai reikės laiko parengti naujam variantui ir kas nutiks su visais kitais prisimtais įsipareigojimais. Ačiū, Alde frakcijos vardu, panas, panas Jatsikas. Na, nedaug ką galiu ir pasakyti. Kolegos jau beveik viską ir pasakė. Viskas pakankamai aišku. Birželio mėnesį patvirtintas deleguotasis teisės aktas dėja nėra pakankamai aiškus. Mes pateikėme mus neraminančių problemų sąrašą raštų. Ir aš manyčiau, kad tikrai reikėtų taisyti padėtį, tą daryti skaidriai, nes negalime tvirtinti netinkamų priemonių. Taip pat norėčiau, kad komisija pasakytų keletą žodžių dėl laiko terminų, To pagidauju ne tik aš, bet ir kai kurie kiti mano kolegos, kurie kalbėjo. Ačiū, Guoja frakcija. Labai ačiū pirmininkė. Šme, mūsų šešėlinis pranešėjas atvyks ir tada pasisakys, aš nesu šešėlinis pranešėjas šią temą. Sven Giggled. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai, mūsų frakcijos vardu noriu pasakyti, kad e, tikrai mes e, pritarėme MIPP ir DIP reglamentui, nes turi būti įmanoma palygyti įvairius draudimo produktus ir galų galę tie draudimo produktai sudaro labai svarbią finansinių rinkų dalį. Tačiau tas visas reikalas nėra jau toks labai paprastas. Mes žinome, kad darantis dėl jau pirmojo lygio teksto buvo daromas didžiulis spaudimas ir todėl šitas pasipriešinimas, ko gero, naudingas tiem, kurie, kurie, kurių nereikia apsaugoti. Ir labai svarbu apsaugoti, kad pirmojo lygio tekstas nėra dėrybų objektas Mes norime, kad jis būtų įgyvendintas, bet mes norime, kad įgyvendintas būtų tinkamai ir nesukeltų chaoso. Todėl pirmiausiai noriu pasakyti, kad labai esu nepatenkintas mūsų bendradarbiavimu, nes mes esmai ir komisijai jau seniai išdėstėme raštu kokios problemos mus neramina ir uždavėme klausimų ir pas, e, nurodėme, kad duomenis tikrai klaidinantis, nes a, mes pasinaudojame ne tik tai akcijų fondų, bet ir turto fondų įvairiomis skaičiavimo metodo, meto, a, metodikomis. Prieš 20 metų buvo jau prips. Ir po rekomenduojamojo penkerių metų susilaikymo laiko tarpio duomenys parodė, kad mūsų numatyti variantai per nelik optimistiški, nes maždaug 30 procentų atvejų perkant produktą faktinė vertė, faktinė graža buvo mažesnė negu buvo kalbėta, net ir esant optimistiškam scenarijui. Ir būtent tai klaidina. Ir a, turi būti visiškai aišku, kad šis dokumentas dabar tvirtinamas tada, kai palūkanų norma yra labai labai maža. Mes tikimės, skaičiuodami ir taikydami metodiką, kad e, rinkose situacija pagerės. Tačiau praeities pamokos rodo, kad net esant nepalankiom variantui, vartotojui yra pateikama informacija labiau teigiama negu neigiama, tikintis, kad bus atliktos korekcijos. Mes kaip Europos parlamentas esame atsakingi prieš tos žmonas, kurie vieną gražią dieną ateis ir pasakys, Dėl tos informacijos, kuri buvo suteikta, mes praradome pinigus. Ir a, negali būti taip, kad pateikiama informacija, o paskiau pasirodo, kad jinai a, buvo klaidinanti. Rizika yra per didelė, nes a, žmonės taip laiko a, pinigus taupomosiose sąskaitose, bet jie a, mažiau susiduria su jų praradimo rizika negu investuodami, o informacija busimiems investuotojams neturi klaidinti. Ir mes esmai sakėme, kad visus duomenys reikia labai kruopšiai patikrinti. Ir mes iki šiol niekada negavome a, patvirtinimo, jog duomenys, kuriais naudojamasi, yra patikimi nei komisija, nei e, esma. E, to nepatvirtino. Ar mes norėtumėm, kad ir komisija, ir esma su mumis bendradarbiautų ir mes įsiaiškintume šitos dalykus, nes pirmojo lygio dokumento duomenis negali būti klaidinantis. Kitas dalykas, kad parlamentui pavyko užsitikrinti, kad bus um, įtrauktas ir įspėjimo momentas. Uh, Tačiau dėja RTS nėra jokių rekomendacijų, kada įspėjimas bus teikiamas ir kaip visą tai bus formuluojama PRIPS um, dokumentuose tas e, bendrasis įspėjimas turi egzistuoti ir turi būti taikomas kapitalo rinkose, nes kuriant kapitalo sąjungą būtina užtikrinti, kad bus visur vienodos taisyklės, nes tik esant vienodoms taisyklėms vienodas elgesys yra įmanomas ir tai reiškia įmanoma sukurti kapitalo sąjungą. Todėl komisija turėtų geriau su mumis bendradarbiauti kada a, svarstomi tokie svarbus klausimai. Ačiū. Regis daugiau niekas nenori pasisakyti, tai a, galime suteikti žodį John Bergen dabar. Ačiū, ponė pirmininkė, ir ačiū šią galimybę dalyvauti jūsų komiteto posėdėje ir š dalyvauti šioje svarbioje diskusijoje. PRIPS reglamentas ir tai, kas susijęs su esminės informacijos pateikimu yra labai svarbus dalykas. Ir komisijos nuomonė, nauja, naujoji sistema turi atsirasti kaip galima greičiau. Pagrindinės informacijos dokumentas. Juomi pirmą kartą nustatomi standartai, kuriais turės vadovautis draudėjai pateikdami informaciją busimiems mažmeniniams investuotojams. Tai padės sumažinti riziką ir užtikrins geresnę veiklą ateityje ir, aišku, tikėtina užtikrins geresnę gražos normą. Birželio trečią dieną komisija patvirtino deleguotai reglamentą, kurį šiandieną svarstome. Ir aišku, reglamentas remiasi techniniais standartais, kuriuos mums pateikė balandžio 6 dieną priežiūros institucija. Taip, per labai trumpą laiką mes turėjome parengti dokumentą, tačiau tikrai buvo labai plačiai konsultuotasi su specialistais, vyko labai plačios viešosios konsultacijos ir Po visų tų konsultacijų mes tikrai tikime, kad e, nustatomi standartai yra tinkami ir kad e, šis teisės aktas e, tenkina įvairių galimų partnerių interesus. Dar labai svarbu, kad siūlomo dokumento paketo turinys sutampa su mūsų tyrimo rezultatais ir forma bei um, turinys, kurį turės pateikti draudėjai investuotojams, tikrai yra reikalingas. Terminai buvo pakankamai sudėtingi ir komisija turėjo dirbti labai sparčiai. Ir kaip jūs pirmininkė teisingai pastebėjote, mes stengiamės viso to proceso metu informuoti ekonomikos komitetą apie vykstantį darbą, kad būtų galima uh, greitai patvirtinti reglamentą. Aš suprantu, kad kai kurie terminai netenkino ekonomikos komiteto, turiu galvoje ir um, tai, kas nutiko birželio pabaigoje, tenka tik apgailę stauti, bet anaip tol mes um, dirbdami sparčiai uh, Nenorėjome parodyti, kad negerbėme Europos parlamento. Tiesiog buvo nustatytas labai sudėtingas galutinis terminas, nuo kurio priklauso reglamento įgyvendinimas. Komisija pripažįsta, kad e, nemažiau sudėtingi terminai nustatyti ir įgyvendinamiesiams teisės aktams ir seminarą, todėl organizavome Liepos mėnesį, kad galėtume plačiau viską išsiaiškinti, kad galėtume e, tinkamai patvirtinti ir pirmo lygio, ir antro lygio dokumentus. Dabar komisija kartu su priežiūros institucijomis, kai tik įsigalios reikalavimai ir standartai, e, atidžiai stebės kokią naudą jie duoda. Ir mes kiek kas tris mėnesius apie e, savo stebėjimų rezultatus, priežiūros rezultatus informuosime parlamentą. Ir reikia aiškiai suvokti, kad prip svarbiausias dalykas šiuo atveju tai yra produktų palyginamumas. Mūsų galva tai svarbus žingsnis pirmin. Uh, ir standartus nustatintis reglamentas tikrai yra kompromisinis variantas, kuriuo atsižvelgiame į e, kaip galima daugiau interesų. Bet aišku savaime, kad kompromisas nereiškia, jog visų interesai tenkinami, todėl tai ir yra kompromisas. Ir mes todėl uh, raginame susitelkti ir iki šių metų pabaigos susitarti dėl prips. Uh, Dabar pirmiausia, ką galėtume padaryti, tai ir PRIPS e, reglamentas, ir deleguotasis reglamentas būtų idealu, jeigu kartu įsigaliotų ir kartu būtų taikomi, nes tada e, nevėluosime e, ir įgyvendindami įgyvendinimo priemonių reglamentą nes jeigu, aišku, bus atmestas mūsų pasiūlymas, mes dirbsime su jumis toliau, bet mes pasirengę su jumis ir taip dirbti, kad išspręstume jūs neraminančias problemas ir surastume geriausius sprendimus. Tačiau turiu pasakyti, kad remiantis mūsų teisininkų parodymais, pirmojo lygio dokumentas yra atskiras dokumentas. Uh, ir jisai e, turi įsigalioti iki 30, gruodžio 31-osios. Todėl aš manau, kad antras geriausias variantas būtų, kad e, įsigaliotų pagrindinė e, dokumento standartas, bet galima atsisakyti deleguotojo reglamento. Tačiau šiuo antrojų variantu atsirastų tam tikras teisinis neaiškumas ir PRIPS produktų teikėjai turės renkti naują metodologiją susijusią su pirmojo lygio dokumentu, jeigu nebus patvirtinti RTS. Todėl reikia viską suderinti tarpusę, nes galų gale atsiradus naujai metodologijai reikės irgi įgyvendinti atskirai. Komisija sutinka, kad ne visada viską galima palyginti. Ir aišku, ne visą riziką galima pašalinti. Tačiau, kaip aš jau sakiau, mes tikrai norėtume tokio sprendimo, kuris um, geriau apsaugotų mažmeninių investicijų investuotojus. Apibendrindamas galiu pasakyti, deleguotasis reglamentas komisijos nuomonė yra geriausias variantas, E, jeigu jis bus atmestas, tai tada mes manome, kad PRIPS reglamentas vis tiek turi būti taikomas ir turi galioti. Tai nebūtų tas rezultatas, kuris mus geriausiai tenkintų ir nemanau, kad e, tai tenkintų ir investuotojus. Bet tam, kad išvengtume uh, kito blogesnio varianto mes esame pasiruošę su jumis bendradarbiauti, dirbti kartu, kad e, pirmojo lygio reglamentas ir prips reglamentas įsigaliotų e, iki š, e, pagal terminų grafiką, tai yra šių metų pabaigoje. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Na, mane nustebino tai, kad antras jūsų apibūdintas variantas, jūsų nuomonė yra antras geriausias variantas, bet dabar vargu ar mes galėtumėm ką nors rimčiau apie tai pasakyti. Bernardai, jūs Ejopa. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti Jums, kad pakvietėte mūsų posėdį ir suteikėte galimybę padiskutuoti prips klausimų nes e, tikrai mes turime atgauti finansinių paslaugų tiekėjų ir investuotojų pasitikėjimą. Pirma, ką noriu pasakyti, kad e, mes dirbome keletą metų su trimis finansinių rinkų segmentų atstovais, kad pasiektume tokio rezultato, kuris, mano nuomonė, prips atveju atspindi pakankamai gerai subalansuotą kompromisinį variantą. Tikrai uh, vyko plačios konsultacijos trimis etapais ir mes taip pat uh, atlikome uh, vartotojų tarpę tyrimą. Tai leido surasti pakankamai gerai suderintų techninių sprendimų variantus, kuriuos galiausiai ir pateikėme. Kas yra labai svarbu šiuo atveju? Yra esminės informacijos teikimo klausimas apie išlaidas ir aš manau, kad mūsų siūlomi techniniai standartai e, užtikrins didesnį išlaidų samatos skaidrumą. Be to, reikia galvoti um, kad biometrinės rizikos įvertės taikymas yra teisingas dalykas. Dabar dėl kredito rizikos. Aš manau svarbu pripažinti, kad tokia rizika egzistuoja ir nepamirškite, apie tai buvo kalbama ir antrosio, antrojo mokumo reglamento kontekste. Mes manome, kad e, RTS, kurie dabar e, parengti yra pakankamai geri. Mes taip pat pripažįstame, kad rizikos ribojimas tik iš dalies gali sumažinti tą riziką, kuri egzistuoja kreditų srityje. Tačiau mes taip pat manome, kad šių standartų atveju, įskaitant ir mokumo antrąjį reglamentą, leis užtikrinti didesnį veiklos skaidrumą finansų ir draudimo rinkose. Ir e, RTS dokumento šeštoji konstatuojamoji dalis tą aiškiai sako. Dabar dėl veiklos scenarijaus. Na, aš suprantu, kad labai sudėtinga surasti sprendimą remiantis ateities situacijos scenarijais. Mes ieškojame įvairių variantų ir rėmėmės e, įvairiomis prielaidomis, bandydami išvengti absoliutaus netikrumo arba bandydami išvengti pernelyg idealistinio ateities matymo varianto, tam, kad galėtume parengti tokias, salė, e, tokius standartus, kurie e, reikš, kad visi veikia vienodomis sąlygomis. Nelabai lengva tai buvo padaryti per trumpą laiką. Beje, aišku, tikrai um, pagrindinės informacijos reikalavimai, juos irgi nebus lengva įgyvendinti. Ta sakė ir patys pramonės atstovai bet mes manome, kad dabar būtina užtikrinti, jog ta informacija bus teikiama. Taip, laiko buvo labai nedaug, mes dirbome labai sparčiai, naudojomis labai įvairią medžiagą, e, iš dalies tą, kurią teikia pramonės atstovai, sektoriaus atstovai, taip pat tą, e, kurią teikia ir um, įvairios organizacijos, įvairios suinteresuotosios pusės. Ir noriu aiškiai pasakyti, kad <clears throat> rinkos atstovai tikrai yra pasiryžę viską tinkamai įgyvendinti, tačiau nebejotinai jiems nebus lengva, nes labai spaudžia laikas. Ir jeigu įmanoma būtų surasti kokį nors racionalesnį gyvendinimo variantą, mes tik apsidžiaugtume. Dabar dėl to bendrojo įspėjimo. Uh, Na, mums uh, suteiktuose įgaliojimuose nieko tokios užduotis nebuvo keliama ir komisija aiškiai tuo parodė, kad bendro pobūdžio įspėjimai neturėtų sudaryti RTS uh, dalies. Tačiau mes pasirengę dirbti toliau, galvojant apie praktinius dalykus ir galvojant apie tai, kaip reikėtų įgyvendinti tokį įspėjimą. Uh, Na, dėl tų problemų, kurias jūs kėlėte. Aišku, mes iš savo pusės esame pasirengę dirbti su komisija, dirbti su parlamentu, kad įsiaiškintume probleminius dalykus ir tai, ką mes darėme rengdami e, techninius standartus mes um, darėme naudodamėsi įvairiais informaciniais šaltiniais. Galų gale buvo ir klausimų atsakymų etapas, kuriuo rėmėmės. Ir, kaip jau sakiau, mes pasirengę dirbti toliau su komisija, su jumis, kad viskas gyvenime realiame būtų tinkamai gyvendinta. Ačiū. Manau, jog svarbu tai, ką sakė panas Bergenas. Suprantu, kad jūs labai akcentuojate tai, kad tai kompromisas. E, viena vertus, kaip politikai mes suprantame, jog reikia ieškoti kompromiso. Visgi aš e, e, nesu tikras dėl argumentų, kad tai tikrai kompromisas. Nes jeigu tai kompromisas, e, tai, e, e, tai iš tiesų turėtų dalyvauti ir parlamentas, bet tai turėtų ir veikti kaip kompromisas. Man šiek tiek sudėtinga susijęti turinio klausimą su kompromiso klausimu. Uh, Iš tiesų neštenka e, politinio paaiškinimo, mums reikia kompromisu, mes turime būti tik. E, mes turime būti tikri, kad e, nėra realių trūkumų, nes jeigu vadant kompromisą patiksime dokumentus, kurie tarsi turėtų uh, užtikrinti palyginamumą, o, tačiau to nepadarys, tai kokia to kompromiso prasmėje. Kompromisas tu, turi veikti. Uh, neužtenka tik tai kompromiso pavadinimo. Ir nežinau, ar mūsų išgirsti argumentai iš tiesų konkrečiai išsprendžia išsakytos nuogastavimus. Ir gal, galbūt dabar nariams būtų laikas sureaguoti į tai, ar uh, jos tai tenkina iš esmės. Bet prieš suteikdamas jums žodį norėčiau pakartoti uh, jog mano pirminė reakcija yra e, tokia. E, e, stebina tai, kad bet kokiu atveju būtų tai galima padaryti be deleguoto akto. Na, turbūt to, to, tokioj pozicijai nelabai pritars mūsų nariai, nelabai palankiai vertins. Pirmiausia, Norėčiau padėkoti komisijos nariams, kad jie atvyko į posėdį, bet e, aš norėčiau grįžti prie to scenarijaus, kuris nėra pats tinkamiausias nei parlamento, nei komisijai. Tai yra teisės akto įsigaliojimas be RTS. Kaip e, situacija susiklostytų konkrečiai, nes Aišku, kad teisės aktas turės būti vienodai taikomas visose valstybėse narėse ir visų subjektų. Tai man tai kelia nerima. Tai štai aš ir norėčiau sužinoti, kaip laiške, kurį komiteto pirmininkas adresavo komisijos pirmininkui ir Ejopai buvo e, nuspręsta pagerinti padėtį, situaciją ir pagerinti pagaliau tos pačius artes. Herzlichen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti Žonui Berikanui ir panui Benrinui už apsikeitimą nuomonėmis širit. Mes kaip konkomitetas užsiemame techniniais e, standartais e, na, ir mes gilinomės į tai, komisija apie tai iš anksto buvo informuota ir mes būtumėm norėję galimybės kalbėti su komisija apie galimus e, pakeitimus rengimo metu. Komisija turi teisę ir galiomus e, priimti deleguotos aktus, tačiau Europos parlamentas turi teisę tuos aktus atmesti. Ir tai norėčiau aiškiai pasakyti. EPP vardu norėčiau pasakyti, jog mes būtumėm uh, už tai, kad geriau vyktų tarp institucinis bendradarbiavimas, tačiau kas mums visiškai aišku apie, kalbant apie deleguotus aktus. kad jeigu trūksta aiškumo, tai, tai reikia aiškiau išdėstyti. Mums neprimtina tai, kad uh, parlamentas buvo paliktas už borto, tai neprimtina. Uh, teisinės aiškumas vartotojui yra, yra būtinas ir rengiant e, pagrindinės informacijos dokumentus apie tai reikia būtinai galvoti. E, kitas dalykas, tai e, teisėsi su prips terminais. Bet tai apie pasangą aš nenorėčiau, kad būtų atidėliojamas e, iki begalybės. Nes norime, kad e, Europoje e, būtų standartizuota pagrindinė informacija pateikiama vartotojui. Mes norime to pasiekti vartotojų labui Europoje. Uh, Todėl reikia reiks dėl deleguotų aktų ir paprieštarausiu Džonui Beringui. Manau, kad e, ir tai, ir tai turi įsigalioti vienu metu. Taigi, abiejų dokumentų terminai turi būti susėti, na, o, o galbūt antras variantas, antroji alternatyva nėra praktiška. Mane nustebino tai, kad tai vertėte kaip antras geriausias variantas, nes man atrodo, kad čia žodis geriausias apskritai nevartotinas. Kaip tik tai todėl norėčiau paprašyti komisijos persvarstyti savo poziciją. Manau, kad visi čia esantis siekiame gero sprendimo. Uh, kartu dirbame šitą darbą ir norėtumėm ir toliau diskutuoti su komisija, kitais, ypač pranešėjų. Dėkui. Ačiū. Ponas Kamalė, prašom. O tiesą sakant, norėčiau grįžti prie to, ką sakė Pervanšerbertas. Uh, Aš manyčiau, kad terminai susėti turėtų būti. Taip pat norėčiau paklausti komisijos, e, kaip e, pane Beres paklausė, e, tos sritis, kuriams jie užsijams, konkrečiai kokiuose sritise komisija dirbs. Mane šiek tiek neramintų tai, kad komisija tarsi nekreipia dėmesio į parlamento prieštaravimą nesvarbu kokios detalės būtų, bet tarsi, atrodo, tarsi komisija nekreipia dėmesio į parlamento prieštaravimą, komisija turėtų susirūpinti. Aš esu tikras, kad komisija lengva ranka tikrai tai to nedarytų. Ir galbūt kažkas tai pasakys, kad mes nenorim, kad tai įsigaliotų, tačiau parlamentas balsavo dėl to, kad iš tiesų tai atsiras prieštaraujama tik tai. Uh, dėl to, kokia informacija bus patikima vartotojams ir kai kuriais atvejais. Sutarti, sutarti ar priimti techniniai standartai gali klaidinti vartotojus. Man nepatinka tokios frazės, kaip sakyti, kad jūsų investicijų vertė gali padidėti arba sumažėti. E, man atrodo, kad visada labai aiškiai pasakyti, kad turite investuoti tik tai tas lėšas, kurias esate pasirengęs prarasti. Aš kaip investuotas 99-aisiais e, buvau, buvau tai, informuotas e, apie, apie tai, kad ne, nelaikykite galbūt pinigų čiūžinyje, bet jeigu investuojate, tai būkite pasirengę prarasti. Panas, na ką, turite šiek tiek daugiau laiko, nes dar yra norinčių kalbėti. Ačiū. Pirmininkė, ponas Kartai. Na, matome pažangos, akivaizdu, kad yra dvi nuomonės dėl to, kodėl reikėtų atmesti šitą aktą. Vadinkime daiktus savais vartais. Ir e, e, tai buvo e, pasakyta, kalbant apie šitą sektorių. Kita nuomonė yra tokia, kad mes to norime. Ir norime, kad tie reglamentai įsigaliotų laikantis tokių terminų, kokie iš pradžio buvo numatyti. Uh, Svenas mums visiems pateikė informacijos, jie labai svarbi, keliami klausimai, kuriuos reikia spręsti diskusijų metu, jis tą informaciją pateikė e, komisijos atstovui prieš porą mėnesių ir nuolat ir po to kėlė tos klausimus, e, čia reikia jį e, pagirti. Tai Jeigu kiek manoma labiau laikysimės nu, iš pradžio numatytų terminų, aš pritarčiau būtent e, tokiai eigai. Uh, Tai aš e, sutikčiau dar su tais, e, e, kurie sakė, kad komisijos atstovas įvardijo tą antras, antrą pagal gerumą scenarių. Tai aš neįsivaizduoju, kaip komisijos gairės gali pakeisti detalės gairės techniniuose reglamentuose. Galbūt komisija galėtų paaiškinti, per kiek laiko galėtų išspręsti tos klausimus, kad galėtumėm įgyvendinti visą tai laikydamasi iš pradžio numatytų terminų. Dėkui. Ačiū, senas Gingoldas. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už norą toliau ieškoti sprendimo. Pirmiausia, norėčiau akcentuoti jog žinoma negerai, kad e, du pagrindiniai e, klausimai, kurias parlamentas pasiūlė įtraukti į pradinį komisijos pasiūlymą, tai yra detalizavimas e, socialinių ir aplinkos sauginių standartų taikomų investicijom ir taip pat suvokim, įspėjimas dėl suvokimo. Tai iš, iš tiesų tie du dalykai, kuriuos siūlo parlamentas, po to tiesiog pamiršti. Ir aš norėčiau priminti, kad komisija visų pirma nepateikė, nors uh, Tai buvo e, privaloma pagal antrą lygmenį dėl, dėl socialinio aplinkos sauginių dalykų. Mes e, gavome tai taip pat įstame. Žinau, kad Jūs dar tuo metu nedirbote šiame, šiame poste, bet iš tiesų buvo toksai sprendimas, bet iš tiesų spėjimas dėl supratimo, dabar panas Pradinės sakė, taip pamiršta buvo. Tai iš tiesų komisija, rim, svarbu, kad komisija labai rimtai vertintų tai, ko pasiekė parlamentas dėrybų metu, toliau tesdami savo darbą, jeigu ne, tai iš tiesų E, prasidė jūsų santykiai bus su šito komitetu, tai tokia bendra žinia būtų. Nes, e, aišku, negalite tikėtis, parlamentas visuomet palankiai nusiteikęs ES atžvilgių, vartotojų atžvilgių, o tai yra vartotojams skirtas teisės aktas ir tarsi mums tai nesvarbu. Mums svarbu ir tą labai aiškiai jums noriu pasakyti. Bet Bernardino, jeigu rasite sprendimą, kai išspręsite šitą problemą, kurią pademonstravote diagramoje, uh, Tai mes esame atviri svarstyti bet kokį sprendimą kai ir, ir kuo greičiau to geriau, tačiau sprendimas turi būti patikimas. Ir iš tiesų tai nesukelia didelio pasitikėjimo, netgi jeigu šiandien, kai jūs jau žinojote, kokius argumentus mes pateiksime, tai jau matėte mūsų rezoliucijos projekte ir neturite atsakymų iš esmės. Tai vėlgi iš esmės neatsakėte, jūs pakartojote. Mhm Ir aš sakiau tai, panai Jezekui, tai, tai ką vis man primena, kur anksčiau e, turėjome centro komitetą su sovietinį centro komitetą, kuris, iškai, e, iš esmės nieko neatsako, ne Mūsų partija didžiuojasi tai, kad mes būtent tokį centro komitetą panaikinėme ir mes tikimės atsakymo. Iš tiesų e, norime, kad būtų pateikiami atsakymai, o ne, o ne kartuojami tarsi tie subalansuoti kompromisai, nes skaičiai atrodo nekaip, ne, ne kaip, e, nes jūs dabar vaizduojate taip, kad nepalankiom sąlygom bus pelnas, kai iš tiesų nuostoliai buvo. Iš tiesų tai nėra subalansuotas kompromisas, jis neveiks. Sklaidinantis yra, prašau užtaisyti savo skaičius, pasiūlykite sprendimą ir mes tada esame e, pasirengę ieškoti galimų sprendimų, bet e, iš, iš tiesų tas toks e, centro komiteto požiūris tikrai netinkamas yra. Dėkui. Yes, Ačiū, pane Beriganai, pane Bernardino. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau atsakyti kai kurias e, išsakytas pastabas. Galbūt e, ne chronologiškai atsakysiu, bet e, galbūt svarbos tvarka. Noriu aiškiai pasakyti, kad komisija nori, kad PRIP sistema įsigaliotų iki nustatytų terminų. Tai iš tiesų mes norime, kad visa sistema įsigaliotų iki metų pabaigos, kaip Biblija sako, tai iš, iš tiesų yra. In, vardant interesų tų, kuriems mes dirbame. Tai yra mažmenių investuotojų interesų. Vardant, ir aišku, terminai yra skubus ir tai, tai rodo, kad bendra teisė kurinkai laiko tai esant labai svarbių dalykų ir mes darome viską, ką galim, kad laikytumėmės terminų, kaip tik tai dėl to nustatome prioritetus ir iš tiesų e, atsižvelgiant į Europos priežiūros institucijų galiojimus neįmanoma viską padaryti, tačiau vis dėlto įgaliojimai dabar jau yra bet reikėjo išskirti prioritetus, o ne, o ne taip, kad kažką tai tarsi pamiršti. Antras pagal gerumą e, variantas, tai galbūt e, aš kaip e, ekonomistas pagal išsilavinimą galėjau kitokį terminą pavartoti, nes Aš suprantu, kad antroji alternatyva kur kas prastesnė yra, galbūt nėra pati antra pagal gerumą, bet vis dėlto tai yra geriau negu, ne, negu nieko. Ir aš atsiprašau, jeigu mano pavartoti ter, terminai kažką tai klaidina arba, arba nuvilia, bet aš manyčiau, kad tai yra geriau negu nieko neturėti. Ar iš tiesų galime išvengti visų. Uh, nenuoseklumų, ne, ne visko neišvengsime, bet e, e, iš tiesų negalėčiau pasakyti, kad tas antras geriausias variantas ilgainiui būtų nepriimtinas, tikrai taip nebūtų. Buvo užduotas e, klausimas dėl terminų. Gabrielis sakė, kad palankiai tai vertinam, mes palankiai to nevertinam, nes per, per nelik e, trumpi terminai yra, bet kaip mes reagavome, dirbame kaip įmanoma grįžtų, kad padėtumėm atitinkamam sektoriui įgyvendinti. Tai e, nebuvo įmanoma atidėti termino. Aišku, e, mūsų pasirinkimas yra toks, kurio neatsisakom ir mes padarysime viską, kad padėtumėm sektoriui tai gyventi, bet mes nesame už tai, kad terminas būtų atidėtas. Kitas svarbus dalykas, ką noriu pasakyti, tai iš tiesų negalima e, kelti klausimo, kad komisija kasionuoja institucinę procedūrą. Mes, e, e, mes suprantame, kokį vaidmenį atlieka parlamentas arba apie tuos reglamentus. Mes turime padaryti viską, kad kad tai, tai veiktų. Nėra taip, kad viskas yra neigiama, mes esame pasirengę kartu su jumis dirbti, kad uh, rastumėm uh, kompromisus, kurie veiktų tų klausimų, kuriuos jau neramina. Net aišku, visų detalių, ką toliau darysime, aš jums nepadarysiu, nes turiu informuoti pirmininką, pasiaiškinti visus techninius klausimus. Uh, uh, iš tiesų turime dirbti tokiais klausimais, kaip daugia, daugia variančiai tarkim, produktai ir taip toliau, mes turime pasiaiškinti visus scenarius, kas galėtų sekti po šito posėdžio ir po plenarinės sesijos. Ir mes esame pasirengę dirbti pagal tokį tyrimus. Ir dar vienas paskutinis dalykas dėl kompromiso. Kai sakau kompromisas, aš neturiu galvoje politinio kompromiso, turiu galvoje techninio kompromiso. Tai yra kompromisas, kuris techniniu požiūriu veikia. Aiš, aišku Galbūt viena, viena pusė norėtų, kad tai veiktų jiems, kita pusė ne taip gerai, bet mes manytumėm, kad toks kompromisas veiktų, mes sutinkama tik tai su tokiais uh, kompromisais. Dėkui. Thank you, Gabriel Bernardino. Gabrielis Bernardino. Ačiū, pirmininkė. Labai trumpai pakomentuosiu keletą dalykų. Pirmiausia, dėl reglamento ir RTS įgyvendinimo ką tik girdėjome komisijos pasisakymų ir nenorėčiau diskutuoti dėl teisės. Mes tiesiog manome, kad mes ir toliau turėtume visi bendradarbiauti, kad išvengtume to teisinio vakumo, netikrumo, nes įgyvendinimas be RTS turėtų sukurti daugiau netikrumo, problemų, taip pat ir Europos priežiūros institucijai, kurie turi įgyvendinti savo E, įgaliojimus, tai yra žiūrėti, kaip įgyvendinami teisės aktai. Taigi reikia to teisingo įgyvenimo, ypač kai yra antro lygio teisės aktas ir yra gairės. Jeigu turime e, principus, tai žinoma, tokiu atveju vidaus rinkoje labai sunku pasiekti nuseklesnės situacijos. Taigi štai visi motyvai, kurie verčia mus dirbti drauge, kad išvengtume to teisinio netikrumo. Kitas dalykas, tai buvo minėta, mes e, norime ieškoti sprendimų, kaip jau buvo išdėstytos parlamento abejonės, tai turiu pasakyti, kad mes bandome rasti sprendimus, e, išdėstyti, kaip mes matome situaciją ir esu visiškai įsitikinęs, kad ne vienas iš mūsų pasiūlymų galėtų būti įtrauktas į RTS, kad mm, tas RTS būtų aiškesnis, atsirastų daugiau teisinio tikrumo ir taip pat dėl Džono minėtų sričių mes irgi galime e, prisidėti. Ir čia dabar grįžtu prie jūsų, Sven, komentarų. Tikrai aš e, nesigėdžiu ir nesislapstau. E, Jeigu e, mes dar nepatikėme atsakymą, tai reiškia, kad mes jo dar neturime. Mes dirbame, nagrinėjame, mes. Jeigu jūs būtumėte pasakę šitą sakinį, tai aš pats būčiau kitaip kalbėjęs. Taip, mes nagrinėjame jūsų skaičius, mūsų statistika galbūt kitokia, turime ir laiko terminus, kurie mus spaudžia. Ir kaip jau sakiau, mes tikrai aktyviai ieškome sprendimo, scenarius, kuris būtų tinkamas, galbūt uh, tai įmanoma pasiekti, bet mes tai darome tikrai taip, kaip sugebame ir e, norime išvengti bet kokių nesusipratimų ar teikti e, kolegoms klaidingą informaciją. Manyčiau, kad toks būtų mano komentaras. Kaip jau sakiau, mes norime dirbti konstruktyviai ir kaip įmanoma greičiau rasti sprendimą. Dėkoju. tikriausiai atėjo laikas mums įvertinti tai, kas buvo išsakyta. Matome norą ir įsipareigojimą ieškoti sprendimų. Be abejonės sprendimas turi būti patikimas, teisiškai geras, suprantamas. To mes siekime, kitų sprendimų mes priimti negalime. Džiugu, kad tiek Berigenas, tiek Bernardino pasisako už geriausią sprendimą, nebūtinai už antrą. Mes privalome įgyvendinti teisės aktą, turime užtikrinti palyginamumą, reikia taip pat laikytis ir terminų ir nepamiršti, kad teisės aktas turi būti geras ir užtikrinti vartotojams paprastą in, pagrindinę informaciją. Taigi, tokioj dvasio dirbkime ir toliau. Dėkoju Jums ir dabar perėsime prie kito šio klausimo dalies, tai yra 11 punktas. Keisimės informaciją dėl šio dialogo ir žodį iš karto suteiksiu pranešėjai prašysiu e, parlamento narių ne tęsti jau išdiskutuotų klausimų, bet kalbėti apie tai, kaip mes galėtume suredaguoti e, rezoliuciją, įtraukti visas tas diskutuotas mintis, e, kad mes rastume aiškius sprendimus į problemą. Žinome, kad jo ir komisija yra veikia iš vien, bet kol kas tų atsakymų taigi dar neturi. Taigi, ponė Pervanš, jeigu jums pakaks, suteiksiu penkias minutės. Ar jūs galite pradėti? Žodis jums. Ačiū. Mes girdėjome komisiją ir jo pasakant, kad e, jų požiūriai galbūt ir nesutampa, bet yra panašus. Aiškėja noras e, užtikrinti, kad e, tas geriausias sprendimas, geriausias teisės aktas būtų patvirtintas per numatytus terminus. Šiandien mūsų komitetui yra Svarbu išlaikyti tą spaudimą, kad būtų pagerintos sąlygos, kuriomis 17 e, sausio 1 šitasis aktas įsigaliotų. Ta mes turime aiškiai e, ištransliuoti šiandien. Kodėl? Todėl, kad pirmiausia, mes negalime e, priimti deleguotojų aktų. Antra, mes e, e, grįžtame prie to, ką nubalsavome pirmam lygiui. Ketvirtasis ir penktasis, o ypač penktasis pakeitimas turėtų būti pagrindinis dalykas, dėl kurio turėtų susitarti frakcijos. Paskiau, aišku, yra e, kiti rezoliucijos, e, pradinės rezoliucijos e, E, punktai, dėl kurių susitarėma ir tai galėtų būti diskusijos pagrindu, kai mes balsuosime dėl šio protesto ir ypač balsuosime plenarnėje sesijoje. Man atrodo, kad yra du vienas kitą papildantis aspektai. Pirma, svarbu paminėti, kaip mes tą padarėme laiške, kurį jūs pirmininkė išsiuntėte ankstesniam komisaro, paskiau e, komisarui Dombrovskijui nuorodą į tuos e, savamai, savaiminius perspėjimus. Sakyčiau, kad e, tokia nuoroda būtų naudinga. Šiuo klausimu yra pateikti du pakeitimai ir sakyčiau, kad bent jau dėl vieno pakeitimo mes visi sutartume ir dėl jo nubalsuotume. Kitas dalykas yra tvarkaraštis. Čia jau yra 15 ir 16 pakeitimai. Tume būti sąžiningi ir atsakingi teisės aktų kūrėjai. Mes šiandieną tikrai negalime pasakyti, kad e, mums nepavyks ir turime viską atidėti. Juk visi kartojo, kad teisės aktas yra svarbus ir dabartinėme kontekste svarbu apsaugoti vartotojus, užbaigti vienos rinkos kūrimą, užtikrinti produktų kokybę. Taigi atskleiskime kortas ant stalo, žiūrėkime, ką galime pakeisti ir kai jau nieko nebus įmanoma padaryti, tuomet plenarinėje sesijoje galėsime e, galbūt sakyti, kad taip atidedam reikalus. Bet ne dabar tą turime daryti. Žiūrėkime, ką galime pakeisti, o paskui jau matysime, kaip judėti prieki. Ieškokime kuo platesnio konsensuso ir jeigu EPP galėtų, pavyzdžiui, atsimti 15 ir 6 pakeitimą arba bent jau susilaikyti, tai atsirastų neblogas pagrindas sutarimui ir diskusijoms su komisija bei EJOPA. Turint omenyje, kad jie pasirengė bendradarbiauti. Dėkuoju. Taip, dėl 15 ir 16 pakeitimo, kaip čia buvo komentuota. Jeigu jūs įsiklausėte į komisiją ir jos komentarus dėl antrojo geriausio scenarijos, tai tuomet reikia daryti išvadą, kad tos pakeitimus reikia palikti nes ir mes patys esame spaudžiami. Pavyzdžiui, vakar e, vakarinėme EPP frakcijos posėdėje kalbėjome apie strategiją, apie tai, ką turėtume daryti, kaip elgtis. Žinoma, pradžioje aš dar nebuvau iki galo apsisprendęs ir buvau linkęs palaikyti pervanš, bet e, dabar turiu aiškiai pasakyti, kad tas antrasis geriausias scenarius variantas tikriausiai bus tas, kurį rinksis komisija. Todėl sakyčiau, kad turėtume šios du pakeitimus vis tik tai palikti. ir parlamento pozicija, dėrybinė pozicija, e, palikus šios pakeitimus, tik sustiprės. Bet aš galiu dar pakartoti, ką jau sakiau e, savo paskutiniais komentarais. Mes nepageidavome e, sumaišties ir ta taip vadinama antroji geriausia opcija, variantas, Mano manimo situacija gerokai pablogins. Ir tikriausiai vieną dieną galėsim, galim susidurti tikrai su nemaža sumaišti. Žinoma, komitetas vieną dieną turės apsispręsti ir balsuoti. Mes galime turėti skirtingus požiūrius, bet mes EPP norėtume išvengti tos sumaišties. Komisija atrodo, kad tik patvirtino tokią poziciją. Ačiū, panas Kamal. Dėkoju. EKR pasirašo prie šių dviejų e, pakeitimų ir mes siuntame laišką komisijai, kuris susijęs su darybomis su parlamentu ir mes turėjome progą tikrai e, pasiekti sutarimą. Antras dalykas. Tai yra tarsi mm, tas minimas, ką komisija turėtų išspręsti. Ir atrodo, kad komisija tam neprieštaravimo. Kitas aspektas, žinoma, yra terminai. Mes e, nesutarėme dėl terminų ir kad gali būti skirtingi požiūriai, ypač atsižvelgiant į e, suinteresuotus subjektus. Žinoma, kad kai kas gal prieštarauja teisės aktams, bet mūsų frakcija teigia, kad mes turime e, laikytis pirmojo e, lygio principų, dėl kurių mes sutarėme. O prašydami e, atidėjimo arba nukelimo mes, galbūt protingo atidėjimo, mes turėtume E, laiko įspręsti tas abejonės, kurias e, išdėstė fondų valdytojai, kurie susirūpinę dėl e, klaidinančios, galimai klaidinančios informacijos pateikimo vartotojams. Dėkoju, ponas Jazikas. Man atrodo, vienas dalykas šiandien yra aiškus, kad komisijos deleguotasis reglamentas e, komitetų turėtų būti atmestas. Girdžiu komisijos e, pažadą ieškoti kito sprendimo, dirbti sparčiai, bet e, šiandieną neišgirdome komisijos atsakymų dėl esmės, todėl sunku dabar kalbėti, kokie ateityje galėtų mūsų laukti nesutarimai. E, sakyčiau, kad e, dėl 16 pakeitimo tai dar galime diskutuoti. Mes su kolegomis pateikėme 14, gan panašų e, pakeitimą, kuris yra dėl konstatuojamosios dalies kur kalbama, jog darybinė grupė prašė komisijos įvertinti tą situaciją, kuomet gyvenimas gali būti nukeltas. Ir kai deleguotasis reglamentas vis tik yra atmetamas, tai mes turime spręsti esminius dalykus ir tuomet nustatyti darbų tvarkaraštį ateičiai. Dėkuoju, ponas Makačiai. Man atrodo, kad mes tikrai norėtume, kad teisės aktas būtų įgyvendinamas e, kaip manoma greičiau, bet kaip pastebėjo žalieji, yra problemų. E, apskaičiavimo metodas e, dėja nepasiekia užbrieštų tikslų ir netgi investuotojams E, suteikia nepageidavimų neigiamų rezultatų. Mes norėtume, kad problema būtų sprendžiama kaip įmanoma greičiau ir kad e, tos problemos e, šiame sektorėje nesukeltų dar daugiau sumaišties, ypač tiems žmonėms, kurie pradeda savo investicinę veiklą. Ponas Gėgaldas. Dėkoju pirmininkė. šita diskusija yra tarsi koordinatorių ir šešėlinių pranešėjų sustikimas, su, e, kuris atliekamas viešai. Kažkaip performatas. Man atrodo, kad e, mūsų diskusija įrodo, jog prieštraudami RTS mes buvome teisūs, o dėl pačios esmės tai neišgirdau jokių prieštaravimų, kad mes klydome. Gaila, jeigu mums nepavyks susitarti dėl esminių, pagrindinių dalykų. Mes turėtume savo proteste galbūt pasakyti, jog reikia atidėti priėmimą, nepaisant to, kad esame arti to teisės akto patvirtinimo. Jeigu yra e, sunkumai, juos reikia įvardinti. Taigi, paprastai pagal šelnių pranešėjų e, procedūrą mes galėtume surasti sprendimą ir tas sprendimas turėtų būti galiojantis ir komitetui. Todėl kreipiuosi visus kolegas įsiskaityti į mūsų e, pakeitimus, juos vertinti konstruktyviai. Nematau priežasčių balsuoti prieš, tai nėra kažkokie mm, klaidinantis e, pakeitimai. Tiesiog aiškėja, kad yra pasidalinimas tarp dviejų pagrindinių frakcijų, bet kitus sutarimus, nesutarimus mes galime įspręsti. Taip, mes e, prieš balsavimą, aišku, padarysime patraukėlę. RDD NF? Ne. Ponas Ferberis paprašė žodžio. Ja, dank, äh, ich, uh, einen... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pats teikiau pakeitimą Tačiau reikia aiškiai suprasti vieną dalyką. Prips reglamentas be deleguotojų teisės aktų negali būti įgyvendinamas. Pramonės atstovai, pramonė pati visas sektorius turi gerai žinoti, kaip visa tai atrodys, kas turės būti, kokia informacija turės būti teikiama. Šiuo metu egzistuoja 24 požiūriai egzistuoja sistemų įvairovė ir šis bazinis reglamentas teikia tik bazinės rekomendacijas, tačiau viso to nepakanka. Reikia atlikti darbą iki galo. Jeigu mes atmetame deleguotojo teisės akto idėją, tai mes turime būti pasiruošę praryti ir pasiekmes, kurios kils. Yra ponas Bernardino šiandieną čia ir turime galimybę pajudėti į priekį. Jeigu mes, aišku, mes galime renkti rekomendacinio pobūdžio dokumentus, klausimų atsakymų dokumentus ir taip toliau, bet bet kuriuo atveju reikia baigti darbą iki galo ir mes turime lygiai greičiai darbuotis sprendžiant visus klausimus. Todėl aš prašyčiau socialdemokratų šiek tiek nusileisti kad ir atsižvelgti visų interesus privačių investuotojų, stambesnių investuotojų, nes tokio dokumento jiems reikia. Reikia sektų pramoniai, reikia investuotojams. Ir to dokumento reikia, jeigu mes iš tiesų norime sukurti vieningą bendrąją rinką. Negali būti taip, kad egzistuoja 24 skirtingos reglamento aiškinimo versijos. Mes negalime užsimanę ir keičiam tokių principų vadovautis. Ir mes negalime tvirtinti pirmojo lygio dokumento, netvirtindami antrojo lygio dokumento. Aišku, laiko terminai e, žiaurus. Ir e, aš manau, kad būtent dėl išdėstytų priežasčių mums reikia elgtis teigiamai. Pervanšius, norite ką nors pasakyti? Na taip, e, na pabandykime vis tik pasistumėti į priekį. Mes visi sutarėme, kad reikia balsuoti dėl paties tikslo. Komisija irgi turi atsižvelgti į parlamento pareikštą susirūpinimą ir sureaguota į mūsų iškeltas problemas, nes parlamentas tikrai norėtų, kad būtų a, vykdomas pirmo ligmens dokumentas. Antra, tie visi punktai, kuriuos išdėstėme, ponia pirmininkai, jūsų paminėtame laiške, turi būti tinkamai ir labai uh, rimtai įvertinti. Ponas Bernardino pasakė, kad nepateikė galutinio atsakymo ir tai suteikia galimybę iki balsavimo plenarinėje sesijoje išspręsti problemą. Nepakanka uh, apsiriboti teiginiu, kad mes analizuojame problemą. Reikia imtis realių veiksmų. Reikia mums į mūsų klausimus pateikti realius atsakymus, kad mes galėtume patvirtinti, pritarti RTS. Ir galiausiai, dėl įspėjimo, dėl suvokimo. Aš manau, kad turime tarp frakcijų susitarti kurį vieną iš pateiktų pakeitimų dėl įspėjimo remsime. Ir 15-16 pakeitimo atveju, apie kuriuos čia kalbėjome, kaip aš suprantu, EPP pagėdauja, kad šie pakeitimai išliktų ir ponas Ferberis paaiškino, kodėl to yra pageidaujama. Tačiau 15 pakeitimas panaikina 16 pakeitimą. Ir aš manau, kad tai na, toksai gana iškus sprendimas. Tiesiog mums reikia a, parodyti lojalumą ir bendradarbiauti. Ir jeigu ponas Ferberis sutiks atsimti 15 pakeitimą, bet a, už tai išliks žodinis pakeitimas numeris 16, tai skambės taip ragina komisiją apsvarstyti pasiūlymą atidėti reglamento įsigaliojimo datą, kad būtų užtikrintas tinkamas reglamente ir deleguotojame reglamente išdėstytų teisės aktų tinkamas įgyvendinimas ir kad būtų užtikrinamas pirmojo lygio reglamento įsigaliojimas be RTS be standartų techninių. Aš manau, kad tai būtų visai geras kompromisas. Yra dar du dalykai, apie kuriuos jau kalbėjau ir kurie mane neramina. Pirma, pirmiausia, galbūt reikėtų mums patvirtinti penktąjį pakeitimą, kurio aiškiai pasakyti, kad mes neginčijame to, pirmojo lygio teisės akto, kurį daugiau nei 600 balsų patvirtino Europos parlamentas. Be, ir dar vienas dalykas, kad turi išlikti 13 pakeitimas dėl įspėjimo. Toks būtų mano pasiūlymas, tai būtų kompromisinis variantas ir aišku, mums reikia labai rimtai su EOPA ir komisija pasidėrėti dėl visų rūpimų klausimų. Pirmininkas. Labai ačiū, pasiūlymas aiškus siūlau penkių minučių pertrauką padaryti, o tada pereisime prie balsavimo. Thank you.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 Ribbon? Ribbon? Doppelmann. Ribbon? Anna. Anna. Ah, okay. Anna. Die nennen das Anna. Ja. Anna.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

Okay,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

Okay. Yeah, colleagues, we can now start with the vote. Gerbiami kolegos, kągi pradėsime balsavimą. Pirmiausiai paprašysiu visus išbandyti, ar veikia aparatą, aparatūra. Lot of colleagues still have to vote. Provence. Please vote. Taigi, balsuokite, bandykite. Dabar 58, 57 liktai balsavo, kažkas dar nebalsavo, na kągi. Bandymas baigtas, pradėsim balsavimą. Ir pirmiausiai balsavimas dėl rezoliucijos, kuria atmetamas prips deleguotasis teisės aktas. Ne, dabar aš matau, kad vienu per daug užsiregistravo sako pirmininkas. Kągi, pirmoji dalis, autentiškas tekstas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Antroji dalis, autentiškas tekstas už, prieš, susilaikę. Trečioji dalis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Toliau šešioliktasis pakeitimas atsimtas, žodinis pakeitimas lieka, kad būtų išvengta pirmojo lygio teksto, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Toliau ketvirtoji dalis, autentiškas tekstas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Toliau pirma, antra konstatuojamos dalis už, prieš, susilaikę patvirtinta. Pirmasis pakeitimas už prieš pasitikslinkime, balsuokime elektroniniu būdu, balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Autentiškas tekstas, kaip trečioji konstatuojimai dalis, už prieš susilaikę, patvirtinta. Ketvirta, penkta konstatuojamosios dalys už prieš susilaikę patvirtinta. Antrasis pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. Šeštoji, septinta, aštunta konstatuojamai dalys už prieš susilaikę patvirtinta. Trečias pakeitimas, kas už prieš susilaikę patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta Pasitikslinkime. Balsuojame elektroniniu būdu. Atmesta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Pirmininkas atsiprašo, pasitikslinkime. Aš tiesiog jau automatiškai galvojau apie kitą. Uh, pakeitimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. Taip. Šeštas pakeitimas, jo dvi dalis. Jei kuri nors dalis patvirtinta, aštuntoji konstatuojama dalis keičiama. Taigi, už prieš susilaikę atmesta, antroji dalis už prieš susilaikę patvirtinta. Ne, pasitikslinkime, sako pirmininkas, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Septintasis pakeitimas už prieš susilaikę atmestą. Aš. Ne, autentiškas tekstas. Kas už? Prieš susilaikę patvirtinta. Aštuntas pakeitimas už. Prieš susilaikę. Ne, pasitikslinkime. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. Devintas pakeitimas už. Devintas pakeitimas. Už jį balsuojami, balsuojame ir už dvyliktą pakeitimą. Už, prieš, susilaikę atmesta. C. Konstatuojamai dalis autentiškas tekstas už prieš susilaikę patvirtinta. D. Konstatuojamai dalis autentiškas tekstas už prieš susilaikę pasitikslinkime. Balsuojame elektroniniu būdu. Kągi, sako pirmininkas, labai aišku dabar, tvirtinamas. Toliau C. Konstatuojamoji dalis, trys dalis. Ne, dvi dalis, atsiprašo pirmininkas. Pakeitimas dešimtasis. Ne, trys dalis, pasitaiso vėl pirmininkas. Taigi, pirmoji dalis už, prieš, susilaikę, atmesta. Ne, pasitikslinam? Kągi pasitikslinam dėl pirmosios pakeitimo dalies. Balsavimas baigtas. Atmesta. Tai kitos pakeitimo dalys atkrenta. Vienuoliktasis pakeitimas už, prieš, susilaikę, Pasitikslinkime, balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Tryliktasis pakeitimas už prieš. Na, nematau, kas balsuoja, valyrėgis atmesta, bet gal pasitikslinkime. Balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 14 pakeitimas. Tas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Dabar balsuojame. Ne, ponas Bals, prašom. Norėčiau vardinio balsavimo. Aš žinau, kad 16 narių turi tam pritarti, bet EPP frakcijos visi nariai dalyvauja. Ir aš manau, mes turime balsuoti pagal vardinio balsavimo procedūrą. Gerai, balsuosime tokiu būdu. Pradedame balsavimą už visą tekstą. Dėl viso teksto. Balsuoti baigiame. 55 už 0 prieš 3 susilaikę. Tikrai didžiaja balsų dauguma deleguoti teisės aktai atmetami, neatsižvelgiant į galimybę, kad prips įsigaliotų pat savaime. Taigi parlamentas labai aiškia pasiuntė žinę komisijai ir mes pasirengę tolesniam dialogui, tikriausiai e, pranešėjai norėtų dar pasakyti porą žodžių. Pana Bereš, aš norėčiau kreiptis į dėrybininkų komandą, paraginti, pradėti naujas dėrybas kaip galima greičiau. Nedelsiant, reikia, kad komisija ir EIOPA tikrai suprastų, kad parlamentas rimtai susirūpinęs. Iki šiol vyko pakankamai tokia formali diskusija. Kiekvienas vadovavosi savais principais, tačiau dabar nebeturim laiko tokiam, tokioms dėryboms. Ir reikia, kad komisija parodytų gerą valią, dirbtų kūrybiškai, kad galėtume surasti daugelio probleminių klausimų sprendimus. Pirmininkas. Na kągi, viskas aišku. Pereikime prie kito dokumento, dėl kurio balsuosime. Tai yra biudžetas. Kitų metų bendrasis yra nuomonė. Ir pirmiausia, A kompromisnis pakeitimas už prieš patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas už prieš atmestą. Vienuoliktasis pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta, 12 pakeitimas už prieš susilaikę atmesta, 13 pakeitimas už prieš pasitikslinkime, balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 14 pakeitimas už, prieš, susilaikę. Patvirtinta 15 pakeitimas už, prieš. Pasitikslinkime, balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Atmestas. 16 pakeitimas už, Šešioliktasis pakeitimas, sako pirmininkas, kas už, prieš, susilaikę, atmestas. Septynioliktasis už, prieš, susilaikę, atmesta. Aštuonioliktasis už, prieš, pasitikslinkime. Bazuojame dėl 18 pakeitimo elektroniniu būdu. Balsuoti baigėme. Atmestas. 19 pakeitimas už prieš susilaikę atmestą. 20 pakeitimas kas už prieš susilaikę atmestą. 21 pakeitimas už prieš susilaikę. Nematau, kai balsavo žalėjai. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. 22 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. B kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 30 pakeitimas už, prieš, susilaikę, pasitikslinkime. 30 pakeitimas, balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. C kompromisinis pakeitimas už prieš patvirtinta. 38 pakeitimas už prieš susilaikę atmesta. D kompromisas už prieš susilaikę patvirtinta. Toliau 44 pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikę, pasitikslinkime. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Atmestas. 45 pakeitimas ir 46 pakeitimai kartu, kas už, prieš, susilaikė atmesta, 47 kas už, prieš, susilaikė atmesta, 48 už, prieš, susilaikė patvirtinta, penktoji dalis, autentiškas tekstas, kas už, prieš, Ne, išlieka autentiškas tekstas, sako pirmininkas. Ne, dėl autentiško teksto balsuojame. Kas už? Prieš? Pasitikslinkime, balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Pakei tekstas. 49 pakeitimas, jo dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už prieš susilaikę patvirtinta, antroji dalis už prieš susilaikę atmesta. 50 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. 51 trečiasis pakeitimas už prieš susilaikę atmesta, 54 už prieš susilaikę atmesta, E kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaikę patvirtinta, 57 kas už prieš pasitikslinkime 57 pakeitimas, balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigime. Atmesta. 58 už. Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 59 už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 60 už. Prieš. Pasitikslinkime dėl 60. -ojo. Balsuoti baigiame. Atmesta. 61 už prieš patvirtinta, 62 už prieš susilaikė patvirtinta. Dabar balsuosime dėl viso pataisyto teksto. Vardinis balsavimas. Pradedame. Balsuoti baigiame. 43 už, 7 prieš, 6 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Dabar balsuosime dėl atskirų biudžeto eilučių. Ekon 647 už prieš susilaikę atmestą. Toliau Ekon 642, kas už, kas prieš atmestą. 6458 atmesta, 6463 kas už prieš susilaikę atmesta, 6464 eilutė kas už prieš susilaikę atmesta, 6456 eilutė kas už prieš susilaikę atmesta, 6455 eilutė kas už prieš prieš susilaikę atmesta, 6461, kas už prieš atmesta, 6451, kas už prieš pasitikslinkime dėl šios biudžeto eilutės 6451, primenu. Balsuoti baigime. Patvirtinta vieno balso persvara. Kompromisas A. Už, prieš, susilaikę. Patvirtinta B kompromisas. Už, prieš, susilaikę. Patvirtinta. 6, 4, 5, 4, kas už, prieš. Patvirtinta. 6, 4, 5, 3, kartu su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš. Patvirtinta. 6460 eilutė, kas už, prieš. Pasitikslinkime, balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame, atmesta. Labai ačiū, sveikiname pranešėją. Galime baigti mūsų šį posėdį dabar. Kitas posėdis veiks pirmadienį, rugsėjo 26 dieną. Posėdis prasidės 15 val. Visiems ačiū už dalyvavimą. Posėdis kelbiu baigtų.